nuveikta nemažai darbo, bei komisijai, kurios darbas ir indėlis buvo labai svarbus pasiekiant sėkmės šioje srityje. Äh, Ačiū, ministrė. Dabar prašysiu komisaro Rin ir jūsų bei pranešėjų ateiti prie stalo kad ministras Nečias ir aš galėtumėm pasirašyti jums dalyvaujant šiuos dokumentus.

Mėly kolegos, išdalintas vakarykščio posėdžio protokolas. Ar kas nors nori prieštarauti? Ne. Tuomet sakykime, kad protokolas yra patvirtintas. Dabar pagal mūsų darbo atvarkę reikėtų išklausyti tarybos ir komisijos pareiškimų dėl G20 vadovų sustikimų. Dabar vadovų tarybos vardu kalbės ministras Nečias. Prašau. pane prezidente eh, vážené paní poslankyně gerbiamasis pirmininke gerbiamieji parlamento nariai du tūkstančiai devintųjų metų balandžio antrąją vyriausybių ir valstybių vadovai atstovaujantys dvidešimčiai valstybių susirinko londone kad aptartų